Hello everyone, if you take your place. Labadiena visiems. Prašau užimti savo vietas ir pradėsime trumpą šiandienos balsavimo sesiją. Tikiuosi, kad turite savo korteles, pasitikrinkime, ar, viskas, ar visi yra susirinkę. Taigi paspauskite kuri nors mygtuką aparate tam, kad pažymėtumėte, jog esate atvykę. Balsavimas pradedamas. Paspauskite kokį nors mygtuką. Yeah, we are fine. Viskas veikia, dėkoju. Pradėkime balsavimą. Tai yra NDO finansavimo iš ES biudžeto kontrolė. Pranešėja yra ponė Dornano. Šeštas pakeitimas kas už? Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Vienuoliktas pakeitimas dviem dalimis. Ne, atsimtas pakeitimas. Dvyliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Tryliktas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Keturioliktas kas už, prieš, susilaiko susilaiko, atmesta. 18. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 16. E, dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 15. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 15 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. I'll, uh, okay. Indicate your vote. What's your vote? Koks jūsų balsas prieš gerai balsavimas baigtas? Priimta. 17 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 19 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 20 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 21 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 22 kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 23. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 24. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Antroji dalis. Kas už? Atkrenta ši dalis. 26 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 25 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 27 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 28 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 29 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 30 ir 31 pakeitimai. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 33 atsiimtas. 36 kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 34 kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 35 atsiimtas. 37 kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta priimta. 38 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 39 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 32 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 40 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 41 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 42. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 43. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 44. Kas už? Ne, atsiimtas šis pakeitimas. 45. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 46. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 47. Kas už? prieš, susilaiko, atmesta. 48 dvi dalis pirmoji, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antroji dalis, balsuojame, atsiprašau, pastikrinkime antroji dalis, balsavimas baigtas. Priimta. 49 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 50. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 52. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 53. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 54. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 55. Kas už? Prieš susilaiko, priimta. 56 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 57 dvi dalis pirmoji kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaiko, priimta. 59 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 60 kas už, prieš, susilaiko, atmesta, 61 kas už, prieš, susilaiko, atmesta, 62 kas už, prieš, susilaiko, atmesta, 63 kas už, prieš, susilaiko, atmesta, 64 kas už, prieš, susilaiko, atmesta, 65 kas už, prieš, susilaiko, at, priimta, 66 dvi dalis pirmoji kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, prieš. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Konsultuojamosios dalys, pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Antras, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Trečias, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Ketvirtas kas už. Neatsimtas. Penktasis kas už. Prieš. Susilaiko atmesta. Dabar galutinis balsavimas vardinis. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. Tai tiek e, balsavimo, labai ačiū. Okay, dear colleagues, let's enter the... Gerbiami kolegos, pereikime prie šios dienos diskusijų. Pirmasis klausimas e, – nuomonės projektos svarstymas. Tema – ilgesnis produktų gyvavimas. Mūsų pranešė yra ponė Šaldemuzė, aš iškart jums suteikiu žodį. Ačiū, pirmininkė. Aš pasistengsiu kalbėti garsiau, kad nustelbčiau aplinkui vykstančius pokalbius. Aš pateikiau e, savo pranešimo projektą jau senokai Envi komitete. Mano pranešimas yra susijęs su ilgesniu produktų gyvavimu. Na ir. Yra Čia aš kalbu apie tam tikrus apribojimus. Tai yra tuos apribojimus, kurie buvo taikomi mano nuomonės apriepčiai. Ir dėl to aš pasistengiau savo nuomonę apsiriboti tik pačiais pagrindiniais dalykais. Mes dabar daug kalbame apie tai, kad reikėtų skatinti žiedinę ekonomiką. Turiu pasakyti, kad e, aš ir pati dar ketinu pateikti pakeitimų savo nuomoniai. Aš norėčiau, kad šios nuomonės tekstas būtų kiek įmanoma konkretesnis. Noriu, kad mano nuomonė būtų tam tikras idėjų katalogas. Uh, iš, kurios, iš kurio valstybės narės vartotojai, įmonės galėtų pasirinkti idėjas, kaip būtų galima užtikrinti ilgesnį produktų gyvavimą. Man labai svarbi ir vartotojų apsauga. O taip pat ir aplinkos standartai. Ilgesnis produktų gyvavimas reiškia, kad bus saugoma ir aplinka. Labai svarbu, kad būtų kuriamos paskatos visuomeniai tam, kad žmonės kelis kartus pagalvotų prieš kažkokį produktą išmesdami. Reikėtų ir kitokių parametrų, kuriais būtų nusakomas ekonomikos augimas. Ekonomika turėtų aukti ne vien tik tais, kuriant naujus produktus, reikėtų tokių produktų, kurie būtų palankus ir aplinkai. Aš iš e, Švedijos e, e, sėmiausi įkvėpimo. Štai Švedijoje buvo sumažintas PVM produktų taisymui. Pavyzdžiui, jeigu kažkas Švedijoje nori susiremontuoti dviratį, tai gali paprašyti, kad jam būtų pritaikytas sumažintas PVM tarifas. Taigi, e, teikdama tokias mokestinės lengvatas, Švedija irgi skatina ilgesnių produktų gyvavimą. Na, galbūt tokia idėja nepasiteisintų visose valstybėse narėse, bet tai gali būti įkvėpimo šaltinis. Tai gali būti viena iš idėjų, kaip paskatinti žmonės taip greitai produktų neišmesti ir to būdu saugoti aplinką. Ir beje, tokiu būdu Švedijoje yra kuriamos darbo vietos, tarkim, taisyklose, dviračių taisyklose. Tačiau norint užtikrinti ilgesnį produktų gyvavimą, nepakanka vien tik tais taikyti PVM lengvatas. Svarbu pagalvoti apie tai, kaip tie produktai yra gaminami. Uh, Čia reikėtų tam tikrų politinių tikslų. Produktas, e, produkto dizainas turėtų būti toks arba produktas turėtų būti pagamintas taip, kad jį būtų galima suremontuoti. Štai akumuliatorių direktyva. Kaip galima būtų paskatinti įmonės keisti akumuliatorius? Aš pritariu komisijos idėjai dėl ekodizaino direktyvos. Čia svarbu įtraukti ir tokį aspektą kaip tvarumas. Jeigu produktas e, žmogui ilgiau tarnauja, tai savaime aišku, kad e, mažiau kenčia ir aplinka. Aplinkos apsauga labai glaudžiai susijusi su ilgesniu produktų gyvavimu. Taip pat tai reiškia, kad yra geriau išnaudojami ir mineralai, žaliavos. Uh, Aš dar norėčiau sukonkretinti savo nuomonės tekstą. Norėčiau nuomonę nurodyti, kad vartotojai turi būti lengviau pasirinkti, išsirinkti ilgiau gyvuojantį produktą. Čia irgi būtų galima naudoti eco-label ženklą. Etiketėje turėtų būti e, informacija apie tai, kiek e, kokį laikotarpį tikėtina, jog e, produktą bus galima naudoti. Štai, pavyzdžiui, vartotojas renkasi vieną iš dviejų skalbimo mašinų. Jisai turėtų žinoti, kiek laiko e, galėtų naudoti X skalbimo, skalbimo mašiną ir kiek laiko arba valandų Y skalbimo mašiną. Ir galbūt vartotojas būtų pasirinkęs pirkti brangesnį produktą, jeigu jis žinotų, kad tokį produktą galės ilgiau naudoti. Taigi labai svarbu apie tai informuoti ir vartotoją, tai taip pat padėtų labiau apsaugoti aplinką. kaip jau sakiau, aš dar ketinu pateikti pati pakeitimų tam, kad nuomonės tekstas būtų konkretesnis. Taip pat tikiuosi, kad ir šešėliniai pranešėjai tiek savo pasiūlymų. Tikrai norėčiau, kad mes parengtumėm išsamų idėjų katalogą apie tai, kaip galima būtų užtikrinti ilgesnį produktų gyvavimą. Ne vien tik tais norint sutaupyti pinigų, bet ir apsaugoti aplinką. Juk mes neturime tiesiog švaistyti turimų išteklių. Uh, Galbūt ir ekonomikos augimą būtų galima apibriežti kitaip, negu kad vien tik tais pirkimas, produktų pirkimas ir jų išmetimas. Reikėtų ir kitų ekonomikos augimą apibūdinančių parametrų. Su nekantrumu laukiu tolimesnių diskusijų, šešėlinių pranešėjų pasiūlymų, o taip pat ir kolegų komentarų. Kaip jau e, žinia, NV komiteto užduotis e, klausimus vertinti iš aplinkosaugos pusės. Na ir baigdama, dar norėčiau priminti, kad pakeitimus galite teikti iki kovo 8-osios. Tai reiškia, kad dar turime maždaug savaitę. Na, o Envi komitete balsuosime, ko gero, balandžio 10-11 dienomis. O vidaus rinkos komitete. Balsavimas įvyks kovo 24 dieną. Ačiū. Um, Dabar šešėlinių pranešėjų eilė. Pone Kolė Langen, pirmoji. Kolin Langen. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš visų pirma norėčiau padėkoti Kristel Šaldamoze už pranešimą. Manau, kad šis dokumentas yra puikus pagrindas mūsų diskusijomis ir aš su nekantrumu laukiu tolimesnio bendradarbiavimo. Ilgesnis produktų gyvavimas turi akivaizdžios naudos. Jeigu produktą galima naudoti ilgiau, tai e, netaip greitai reikės pirkti naują produktą, tai reiškia, kad reikės mažiau žaliavų, mažiau energijos produktų gamybai. Turiu ir pastabą. Visiškai pritariu pranešėjai, kad svarbu prioritetą teikti tvariai produktų gamybai. Jeigu mes norime pasinaudoti žiedinę ekonomiką, tai mes turime veiksmingai naudoti turimus išteklius, o taip pat vėliau produktus ir perdirbti. Aš tikrai džiaugiuosi, jog pranešėja pasirinko subalansuotą požiūrį. Jie kalba ir apie ilgesnį produktų gyvavimą, viena vertus ir apie veiksmingą atliekų tvarkymą iš, Antra vertus, remiantis žiedinės ekonomikos principais, produktai ir jų sudėtinės dalis turėtų kiek įmanoma ilgiau išlikti apyvartoje. Produktą baigus vartoti, jį turi būti manoma pertirpti. Ir dar vienas labai svarbus dalykas Reikėtų ir toliau teikti paskatas veiksmingiau ir labiau atsižvelgiant į aplinką, naudoti išteklius ir e, gaminti tokius produktus, kurie netaršia aplinkos. Na ir čia norėčiau paminėti ir funkcinę ekonomiką. Man svarbu, jog būtų atsakoma ir į tokį klausimą, kaip būtų galima kiek įmanoma veiksmingiau panaudoti produktą. Uh, Antrame punkte pranešėja kalba apie hybridinės paslaugas. Na, čia gerbiama ponė Šaldamoza, aš kritiškai esu nusiteikusi šio punkto atžvilgiu. Įsivaizduokime, kad aš nusiperku brangesnį produktą, kuris yra veiksmingesnis. Aš jį galėsiu naudoti ilgiau. Bet galbūt visiškai netrukus pasirodys kažkoks tai naujesnis produktas, ar aš tuomet anksčiau įsigytą produktą galėsiu gražinti. Uh, Na tikrai nežinau, ar jūsų mintis antrame punkte geros. Būtų labai gerai, jeigu jūs galėtumėte plačiau paaiškinti savo požiūrį. Aš pritariu tam, kad gamintojai turėtų prisimti didesnį atsakomybę, taip pat reikėtų laikytis bent jau minimalių atliekų tvarkymo reikalavimo, reikalavimų, kurie yra atliekų tvarkymo direktyvoje. Štai e, Prancūzijoje jau yra baudžiama, jeigu sąmoningai gaminami trumpesnio, produkt, trumpesnio gyvenimo produktai, panašiai yra ir Norvegijoje. Yra nuolat e, vertinama, ar produktai atitinka aplinkos apsaugos standartus. 2012 metais Vokietija buvo patvirtinta pro, e, programa dėl ilgesnio produkto gyvavimo, o 2018 metais Vokietija pradės taikyti savanoriškų pagrindų atitinkamą etiketę ilgai gyvuojantiems produktams. Aš ketinu pateikti ir pakeitimų. Ilgesnis produktų gyvavimas yra labai platus apibrėžimas mums. Uh, Europinių lygmenių reikėtų koordinuoti veiksmus tam, kad galėtumėm imtis veiksmingų priemonių vidaus rinkoje. Mūsų tikslas turėtų būti taikyti įvairias priemonės, jas išmintingai derinant tarpusavėje. Taip pat reikia užtikrinti ne tik didesnę e, gamintojų atsakomybę, bet ir samoningesnį vartojimą. E, pranešėja kalba ir apie veiksmingą išteklių panaudojimą, vadovaujantis žiedinės ekonomikos principais. O antra vertus, ji kalba ir apie naujų technologijų, inovacijų skatinimą. Tikrai sunku tokią pusiausvyrą pasiekti. E, beje, baigdama noriu pasakyti, kad su nekantrumu laukiu tolimesnių diskusijų. Ačiū. Panerys. Dėkuoju, aš kalbu Gėsnės Maisner, mūsų šešėnės panešėjos vardu, ji negaliu atvykti į posėdį, perskaitysiu jos pastabas ir nuomonę. E, Gezin džiaugiasi pranešėjos atlių darbų, reikia e, daug dėmesio skirti aplinkos apsaugos dalykams ir taip pat e, reikia prisiminti, kad tvarumui užtikrinti ilgesnis produktų gyvenimas labai svarbu. Taip pat mes tokiu būdu sumažinsime ir atliekas. Aldė Šilni pranešė e, pritarė tam, kad gaminiai būtų taisomi, remontuojami, kad nereikėtų iškart jų išmesti. Taip pat daug gaminių turėtų būti perdirbami, kai kaip e, šaltinis žaliavų, nes yra rinka tam ir paklausa, e, daug kas jau ir vyksta, e, paminėti galima mobiliuosius telefonus. Ir taip pat jis sako, kad turi būti pataisomi gaminiai. Taip pat ji nepasisako už holistinį požiūrį visiškai jos nuomonę. <clears throat> Negalima vieno modelio vienodo pritaikyti visiems. Uh, Ir e, pavyzdžiui, jeigu galima gamį remontuoti ar ne, e, reikia atsižvelgti į kainos aspektą pagal e, tai. Ir ji remia mintį, kad reikia pratesti naudojimo ir gyvavimo laikotarpį gaminių. Dar pranešė mūsų sako, kad labai svarbus yra vartotojų elgesys ir reikia būtinai informuoti vartotojus, tai yra A konstatuojamoji dalis, baigdama, Gezin Meisner e, pažymėjo, kad ji e, norėjo, kad ji yra pasirengusi toliau bendradarbiauti, o aš e, savo ruoštų dėl ketvirtos pastraipos norėčiau pasisakyti trumpai. Joje kalbama apie naują darbą komisijos dėl eko koncepcijos, e, ekologinio projektavimo. Aš pati su Peteriu Lėze dirbau, dirbau šioje srityje ir mes tuo metu labai akcentavome šį klausimą. E, dabar matau, kad tai tebėra aktualu. Mes e, turime akcentuoti nuo pat pradžios sutaupimo galimybės ir tokiu būdu galima E, sutaupyti 80 procentų ir manau, kad ketvirtas, ketvirtas punktas yra nepaprastai svarbus. E, dėkoju. Dabar žodis e, atstovui Horistė Baus. Dėkoju. Mes norėtume taip pat akcentuoti tai, jog reikia nepamiršti tam tikrų programavimo e, dalykų reikia bausti už tam tikrą piktybinį programavimą. Ir taip pat reikia siekti techninio suderimo, reikia vartotojams teikti e, informaciją, reikia užtikrinti, kad būtų galima pataisyti gaminius ne pernelyg brangiai. Eko dizaino programa 19 metų turėtų apimti tam tikras priemas ir komisija turėtų informuoti mus apie tai, e, kokios pažangos pasiekta CERN standartizavimo organizacijoje. E, reikia taip pat bendrauti su profsąjungomis. Mes e, norime akcentuoti ilgalaikį gyvamą produktų pagrįstų ekologiškų projektavimo. Ir reikia mums platesnio užmojo ateičiai. Mes turime užtikrinti, kad pasikeistų požiūris, kaip pramonė, kurį dabar e, siūlo pirk ir paskui išmesk. Reikia keistis informaciją pažangiają praktiką Europos Sąjungoje ir taip pat reikia apie įtraukti vietos bei regionų valdžią. Taip pat būtų labai svarbu remti aktyviai e, remontuotojus, e, barterinius mainus. Ir tai labai svarbu, tai svarbu ir vartotojams. Reikia užtikrinti tvaresnį visuomenės modelį pagrįstą ne individualizmu, bet bendradarbiavimu. E, vartotoiška visuomenė yra pagrįsta klasių susiskirstimų, susiskirstimų į klases, neatsižvelgia į žmonių poreikius ir kuriami dirbtinai poreikiai. Mes e, toliau gilinsimės į pranešius pasiūlymus ir dirbsime konstruktyviai. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai Šaldamoza už nuveiktą darbą. Ilgesnis produktų gyvavimas yra e, susijęs ne vien tik tai su aplinkos apsauga, bet ir su esminiais pasikeitimais visuomenėje. Dabar visi bet kokią kainą ieško naudos ir dėl to vis mažiau e, gaminama e, tvarių produktų. Anksčiau buvo tikrai labai nedaug šeimų, kurios galėdavo nusipirkti 2-3 televizorius, o dabar tokių šeimų pilna. Ir vis skatinamas vartotojiškumas. Tai yra didžiulė problema. Produktus būtų galima naudoti metų metus, jos būtų galima ir pataisyti, bet žmonės tiesiog nesusimastę juos ima ir išmeta. Dabar dėl naujų produktų. Į rinką patenka vis nauji produktai, kurie labai panašus į senesnius produktus, bet atrodo iš pirmo žvilgsnio, kad jie yra pranašesni. Paminėčiau čia mobiliųjų telefonų pavyzdį. Na, o Produktai turėtų būti tvarus, juos turėtų būti įmanoma naudoti ilgiau. Na, o jų gyvavimo cikle produktus turi būti įmanoma išardyti ir perdirbti. Pakartotinus produktų panaudojimas yra labai potencialių, e, labai didelį potencialą turintis sektorius, čia galima sukurti daug naujų darbo vietų. Taip pat gamintojai turėtų e, tekti didžiulę atsakomybę ir taip pat reikėtų paskatų, kad gamintojai stengtųsi gaminti e, tvaresnius produktus, kurios būtų galima naudoti ilgesnį laiką. E, euh, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjai už darbą. Perteklinis vartojimas rodo, kad e, kiekvienas e, žmogus per metus išmeta 475 tonas įvairių prekių. Labai dažnai yra nusprendžiama, kad daiktas yra nebereikalingas vien dėl to, kad jis estetiškai nebėra patrauklus. Visą tai apriboja naudojimo trukmę. Tai veikia žmonių kasdienį gyvenimą. Mes manome, kad komunikatas būtų geras sprendimas. Mes turime 92 statymą Prancūzijoje, pagal kurį yra apsprendžiama, kada jau daiktas yra pasenęs. Teisė, kurios leidėjai tikrai gali užtikrinti, kad būtų pateikiama privaloma informacija apie naudojimą. Reikia nepamiršti, kad esami teisės aktai turi būti griežtai taikomi. Pranešėja teisingai nurodo, kad informatumo didinimas yra esminis, būtent tai gali padėti atnešti sėkmę. Tvarumas dabar yra nebėra užtikrinamas. Reikia mąstyti ne vien tik tai apie gamintojus, bet ir apie institucijas. Europos Sąjunga dažnai skatina tokią techninę įrangą, nuo kurios yra atsisakoma, pasirenkant aplinkai nekenksmingas prekes, tarkime, LED lemputės, bet tyrimai rodo, kad jos yra kenksmingos. Mes neturime pasiduoti tokiam ekologiškam smegenų plovimui. Aš pateiksiu pakeitimų atitinkamų dėkoju. Ačiū dabar, ponas Lyze. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti Kristel Šaldamozą. Ačiū ir už kolegai, kuris pristatė APP e frakcijos poziciją. Aš pritariu e, nuomonės projektui ir taip pat lengia komentarus EPP e frakcijos vardu. Aš turiu irgi keletą pastabų. Na, iš esmės pritariu tam, kad jau turime teigiamą LED lempučių pavyzdį, Bet dažnai tos LED lemputės yra tiesiog įmontuojamos į šviestuvą. Ir jeigu sugenda lemputė, tai reikia išmesti visą šviestuvą. Tai netitinka vartotojų lūkesčių, taip pat tai nepadeda veiksmingiau panaudoti išteklių. Jeigu uh, sugenda viena produkto sudėdamoji dalis, tai baigėsi viso produkto gyvavimo ciklas. Toliau išmaniai telefonai. Gavau informacijos, kad kai tik pasirodo naujas iPad, tai tuomet e, panašu, kad irgi e, kažkaip sutrumpėja anksčiau pagaminto iPad gyvavimo trukmė. Čia galbūt komisija irgi galėtų pasigilinti. Aš suprantu, kad techninė pažanga nesustabdoma, bet ar tikrai yra primtina, kad pasirodžius naujam išmaniajam telefonui, staiga e, po kažkurio laiko nustoja veikti anksčiau pasirodė išmaniai telefonai. Ir man dar iškilo klausimų. Ar tikrai pakaktų priemonių iš ekodizaino direktyvos? Mes turime dėti pastangas ieškoti alternatyvų. Eko dizaino direktyva, kaip kad teisingai pasidėbėjo Frederik Rys, kuri anksčiau buvo pranešėja. Taigi ši direktyva tikrai buvo sėkminga. Mums pavyko užtikrinti, kad energija naudojama veiksmingiau. bet ta ekodizaino direktyva tapo tikru penu euroskeptikams. Turime pagalvoti, ką toliau daryti. Mums reikia ekodizaino, bet jeigu. Bet ar tikrai su ekodizaino direktyva galima užtikrinti ilgesnį produktų gyvavimą visais atvejais, aš to nesu tikras. Aš siūlyčiau pagalvoti ir apie kitas alternatyvas. Pavyzdžiui, dar geresnį ženklinimą. E, jeigu LED lemputė yra tiesiog integruojama į LED šviestuvą, tai yra nurodoma etiketėje, bet daugelis vartotojų to nepastebi. Informacija turėtų būti nurodoma aiškiau. Gal reikėtų pagalvoti apie tai, kad tam tikriems produktams turėtų būti privaloma ilgesnė garantija jeigu yra pagaminamas šviestuvas su integruota lempute, kurios negalime pakeisti, tai tuomet garantija turėtų būti ilgesnė. Nes antraip, jeigu lemputė perdaktų, tai tektų išmesti visą šviestuvą. Galbūt reikėtų tam tikro pakopinio sprendimo. Norėčiau, kad komisija paaiškintų, koks jos požiūris, kodėl šios problemos nereglamentuoja rinką. Uh, Jeigu kažkoks produktas labai greitai sugenda, tai tuomet vartotojas turėtų tapti budrus, taip pat ir konkurentai turėtų tapti budrus, jie turėtų pasiūlyti geresnių produktų. Ką mes galėtumėm padaryti, kad paskatintumėm rinkos dalyvius gaminti ilgiau gyvojančius produktus? Nes iš to išloštų visi. Bet panašu, kad dabar šis principas rinkoje tiesiog neveikia. Uh, I have uh, two more uh, Dar daug kalbėtojų ir tada uždarysiu kalbėtojų sąrašą, ponas Krilak. Uh, uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už puikų pranešimo projektą. Jis atspindi pagrindinius žiedinės ekonomikos principus. Mes taip pat patikėme savo pakeitimu. Norėčiau pabrėžti tris dalykus. Pirmiausia, tai ekodizaino svarba. Taip pat paskatos Europos pramoniai gaminti produktus, kurie būtų tvaresni ir Taip pat e, labai svarbu kurti darbo vietas vietos lygmenių, tai prisidėtų prie vietos ekonomikos. Nemažiau svarbu stiprinti ir esamas darbo vietas. Visą tai prisideda prie ES konkurencingumo. Toks požiūris mums leistų efektyviai vartoti energiją didinti veiksmingumą ir prisidėtų prie kitų politikos krypčių. Antrasis aspektas. Aš pritariu požiūriui, kad prekes reikia vertinti kaip paslaugas. Apie tai ir kalba pranešėja. Reikia kalbėti apie dalymosi ekonomiką, kuri skatina vartotojus uh, perėti nuo nusavybės prie paslaugų. Visą tai pasitarnautų kaip paskatos mūsų pramoniai ir verslininkams. Trečiasis aspektas. Tam, kad galėtume įgyvendinti pirmus du aspektus, reikia skatinti paklausą tos prekes bus brangesnės nei šiandieną. Kadangi šiandieną mes nenumatome tų aplinkosaugos mokesčių importuojamoms prekiams. Tad būtina investuoti į informacijos teikimą vartotojams, į švietimą. Reikia paaiškinti, kodėl geriau pirkti tokias naujas prekes, kurios yra tvaresnės, bet galimai brangesnės. Reikia informuoti, kad tokios prekes taip pat padeda sukurti ir darbo vietų, kadangi yra užtikrinamas remontas tų prekių. Labai svarbu yra didinti informatumą valstybėse narėse, tam, kad jos imtųsi ekonominių paskatų. Dėkoju. Labai ačiū. Paskutinis kalbėtojas panas Valco. Ačiū pirmininkė. Taip, iš tikrųjų, tai be galo svarbi nuomonė. Joje yra daug svarbių aspektų. Aš norėčiau pakomentuoti šeštąjį punktą. Ten rašoma, jog produkto etiketėje turėtų būti nurodoma tikėtina produkto gyvavimo trukmė. Vartotojas neturėtų būti skatinamas pirkti tokius produktus, kurių etiketėje nėra pakankamai informacijos. Štai pavyzdžiui, jeigu kažkoks tai sunkvežimis e, ilgiau kainuoja, tai e, nurodoma informacija, kad štai pavyzdžiui, yra teikiama ilgesnė garantija dėl korozijos. Na, o daugeliu atveju yra tiesiog tikimasi, kad e, produktas e, techniškai ilgai netarnaus ir dėl to vartotojas netrukus vėl pirks panašų produktą. Nežinau, kokia čia būtų išeitis dėl planšečių, išmaniųjų telefonų, kuomet uh, produktų gyvenimo trukmė yra trumpa, galbūt čia mums reikėtų agresyvesnės propagandos. Turėtumėm skatinti žmonių neišmesti senų produktų vien tik tam, kad jie nusipirktų naujesnius, kurie techniškai nėra labai jau pažangesni. Aš štai prieš trejus metus nusipirkau Nokia telefoną, kurį dabar laikau rankoje. Aš pamečiau e, šio telefono pakrovėją apie jau kelias parduotuvės Bruselėje ir mane tiesiog išjokė, kad aš tokiam telefonui dar ieškau pakrovėjo. Taigi tokių produktų gamintojai e, turėtų būti skatinami ir vartotojai neturėtų būti skatinami pirkti naujų produktų, jeigu naujas modelis nekažinkuo skiriasi nuo senojo. Uždarau kalbėtojų sąrašą, dabar paprašysiu komisijos pasisakyti ponas Bennett. Labas rytas, labai ačiū pirmininkė. Keli aspektai buvo iškelti. Šiaip e, komisija pritarė daugam, kas yra išvardyta šiame pranešime ir pirminėme pranešime. Reikia nepamiršti, kaip yra naudojamas eko dizainas. Mes norime, kad išlaidos būtų kuo mažesnės ir iki šiol mes tai darėme per energijos vartojimo efektyvumą taip lengviau viską yra pamatuoti per vartotojų ar verslininkų sąskaitas. Mes dabar kalbame apie pakartotinį naudojimą ir tada jau sunkiau yra įsitikinti, kad išlaidos per naudojimo trukmę bus mažesnės, nes sunkiau viską tiksliai pamatuoti. Nenoriu pasakyti, kad tai yra neįmanoma. Tai yra vienas iš tų iššūkių, kurį bandome išspręsti. Jau anksčiau buvo užduotas svarbiausias klausimas. Kągi daro komisija ir Europos standartizavimo bendruomenė pakartotinio naudojimo perdirbimo ir kitose sritise. Noriu informuoti komitetą, kad maždaug 30 techninių komitetų dirba šioje srityje yra suorganizuotos septynios horizontalios komandos, kurios 2018 metais teiks ataskaitas ir taip pat 2019 metais per pirmąjį ketvirtį. Tai yra horizontalūs ir specifiniai standartai, kuriems yra naudojama matrica. Be abejo, kai kurios prekės yra horizontalesnės už kitas. Taip pat yra ieškoma kompromisu tarp greičio ir formalumo. Ir buvo pažadėta parengti trijų tipų dokumentus ir standartus. IN standartas aukščiausias, tada techninės specifikacijos ir trečia CEN seminaro susitarimai. Tai mes kalbame apie informacinių technologijų uh, produktus ir kitus, kurie vystosi labai greitai. Dėl žiedinės ekonomikos ir ekodizaino tai viskas vystosi labai greitai, todėl komisija ir standartizavimo bendruomenė turi reaguoti labai greitai. Kadangi reikia čia vadovautis techninių specifikacijų ir E, seminarų sustarimais. Aš mielai atsakysiu į tolesnius klausimus. O dabar kalbant apie dokumentus, kurie yra susijęs su ekodizaino reglamento patvirtinimu. Mes norime, kad būtų atsisakyta negrįžtamų sujungimo technikų. Kartais gamintojai protestuoja ir sako, kad, pažiūrėjau, negalima kažko sukly, suklyjuoti ar atklyjuoti po to Čia mes kalbame apie kompiuterinę techniką, apie kompiuterius ir serverius. Čia yra svarbių aspektų, kurie buvo paminėti ir diskusijų metu. Programinė įranga, įvairios programos, kurios yra žinomos kaip debesijos paslaugos ir panašiai. antrojo gyvenimo metu e, turi būti prieinama ir ta programinė įranga. Tai yra tos priemonės, kurias mes norime patvirtinti. Labai svarbu, kad pagrindinė įrangos dalis, e, tai yra driveriai ir kita elektronika. Na, ko mes siekiame? Siekime sumažinti kiekį tokių dalių, kurios yra sunaikinamos. Dažnai to sunaikinimo siekiama dėl konfidencialumo. Na, na, greičiausiai mes nepriversime finansinių institucijų nenaikinti duomenų, kurie yra pateikiami kietuosiuose diskuose. Tokioms institucijoms duomenų konfidencialumas ir jų verslo slaptumas yra kur kas svarbesni negu bet kokie aplinkosauginiai reikalavimai. Tačiau, kalbant apie kitus verslus, tai jie nori saugiai ištrinti duomenis ir tai yra labai svarbu e, rengiant tą įrangą antrajam gyvenimui. Vadinasi, reikia numatyti prievalę, kad duomenų ištrinimo programinė įranga būtų pateikiama kartu su pačiu produktu. Ir tai turi būti pritaikyta prie pačio, prie pačio verslo modelio. Tokiu atveju būtų kur kas daugiau prekių, kurias būtų galima prikelti antrajam gyvenimui. Tikiuosi, kad atsakiau į daugelį jūsų klausimų ir jei norėtumėte klausti papildomai, mielai patikslinsiu. Dėkuoju. Labai ačiū. Pranešėja. Tak her til jer alle sammen for nogle rigtig gode øh, kommentarer. Jeg er helt overbevist om, at vi godt kan få et bredt flertal. Labai ačiū visiems už komentarus. Aš esu įsitikinusi, kad e, bus balsuojančių dauguma už e, šį pranešimą. Kaip kad sakė Peter Lyze, mes Turime pagalvoti apie alternatyvius problemų sprendimus. Štai dėl planšečių, kai tik pasirodo naujas modelis rinkoje, programėlės ankstesnio modelio planšetėje staiga pradeda veikti lėčiau. Taip pat ir išperkamoji nuoma, leasingas skatina produktą dažniau keisti, tai apriboja produkto gyvavimo trukmę. Mes turėtumėm skatinti, jog iš, mm, iš, e, išperkamosios nuomos įmonės taip pat prisimtų savo atsakomybę dėl produktų gyvavimo trukmės. Pagalvokime apie tai, kaip mes galėtumėm teikti paskatas ir išperkamosios nuomos srityje. Svarbu, kad ir šioje srityje pailgėtų produktų gyvavimo trukmė. Labai ačiū dar kartą už komentarus, esu tikra, kad mums pavyks susitarti dėl pakeitimų. Iki kovo 8-12 val. galima pateikti pakeitimus, o dabar kitas klausimas, keitimasis nuomonėmis su komisija apie e, maisto produktų apsaugą ir gynybą. Iškart suteiksiu žodį direktoriui Ryan sveikatos generalinio direktorato atstovui. Labas rytas, ponios ir ponai. Labas jas pirmininkė. Norėčiau tarti keletą žodžių, pristatydamas šį klausimą apie teisėkuros e, pasiūlymus įspėjimo sistemas, taip pat tarptautinį kontekstą. Tai yra klausimai, kuriuos norėjau paminėti pradžioje. Jeigu leisite, pradėsiu nuo teisės aktų sveikatos apsaugos srityje. Turime lygių teisės aktų dėl rimtų tarptautinių grėsmių sveikatai, numatoma stebėsena lygų ir atskaitomybė Europos lygų prevencijos ir kontrolės centrui teikimas e, metinės ataskaitos Konkrečiai turime įspėjimo, ankstyvo įspėjimo sistemas, valstybės narės turi informuoti apie tarptautinius tam tikrus įvykius ir protrukius neįprastus. Pagal teisės aktus taip pat yra bendrai vertinama rizika, tą daro Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras dėl užkrečiamų lygų ir kitų grėsmių, tokių kaip biosaugumas. Ir mes taip pat kreipiamės į mokslininkus, kad jie atliktų rizikos vertinimą Taip pat veikia sveikatos apsaugos e, komitetas, e, suburintis valstybių narių atstovus, atitinkamus komisijos padalinius, kurie svarsto klausimus susijusių tarp, su tarptautinėmis grėsmėmis dėl maisto srityje egzistuojančių teisės aktų. Mes nuo 2003 metais turime patvirtinę teisės aktą dėl atsekamumo maisto ir operatoriai turi nustatyti verslą, verslo saus, kuriems teikiamas maistas ar e, pašarai ir taip pat vykdoma oficiali kontrolė maisto ir pašarų, neseniai yra įdėkti pakeitimai. Principas yra toks. Pirmiausiai už maisto ir pašarų saugumą atsakingi verslo operatoriai, kurie privalo atlikti e, kritinių E, analizės ir kritinių taškų e, sistemą, ją taikyti. E, tai yra susijęs su maistu ir parašais ir maždaug 3000 notifikacijų atkeliauja iš valstybių narių per metus šioje srityje. Kaip sakiau, oficialios kontrolės reglamentas priimtas yra, kuris numato valstybių narių atliekamą kon kontrolę, užsiekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi maisto e, ir gyvūnų bei augalų sveikatos principų. Taip pat siekime geriau integruoti pasienio inspekcijų procesą, prekybą sąjungos viduje ir taip pat yra priemonės skirtos kovoti su taisyklių nesilaikymu ir sukčiavimu. Dabar e, gyvūnų sveikatos teisės aktai yra nemažai suderintų taisyklių Turime šio laikišką teisinę sistemą kovoti su epidemijomis, kurios savaime kyla ar kurios yra sukeltos dirbtinai, tai yra susijęs su bioterorizmu. Dėl maisto saugos ir perdodamų gyvūnų lygų komisija tvirtina apsaugos sprendimus praėjus vos keliams valandoms, kai matome protrukį ir imasi priemonių visoje ES ir tam tikrose regionuose parei po, pagal poreikį yra notifikavimo informavimo sistema apie konkrečias gyvūnų lygas, e, pagal e, jas informuojama apie protrukius rimtus. Ir e, papildomai prie šios sistemos turime ES vakcinos bankus, referencinės laboratorijas ir specialias skubios pagalbos veterinarijos specialistų komandas Ir mes pasitelkėme taip pat kitus veikėjus esant būtinybei. Augalų apsaugos srityje yra peržiūrimi dabar teisės aktai egzistuojantis, turime įspėjimo sistemą. Uh, E, tai yra sistema, kuri skirta informuoti apie tam tikrus protrukius, kurie gali būti susijęs su augalų sveikata. Turime Europos e, lygų prevencijos ir kontrolės centrą, aš minėjau jį, kalbėdamas apie užkrečiamas lygas, taip pat turime EFSA, maisto saugos agentūrą kuri sukurta patvirtinus e, maisto teisės aktus, kuri atsakinga už gyvūnų sveikatą, už žmonių sveikatą, taip pat turime skubaus perspėjimo sistemą. Jeigu kalbėsime apie horizontalų lygmenį, e, veikia specialus veiksmų planas, tai yra e, veiksmų planas skirtas kovoti su cheminėmis, biologinėmis, radiologinėmis ir brandolimis grėsmėmis. Mes e, reguliariai svarstome ataskaitas, dirbame su valstybėmis narėmis, pagal šį principą. Dabar keletą tarptautinių aspektų noriu paminėti. Europos Sąjunga bendarbiauja su pasaulio sveikatos organizacija dėl um, tarptautinių e, taisyklių sveikatos apsaugos srityje, taip pat e, plėtodama perspėjimų sistemas, kurias minėjau, su NATO taip pat bendradarbiaujame, e, siekdami suteikti pajėgumus, kai reikia greitai apibriežti, nustatyti grėsmės o taip pat dirbame su gyvūnų sveikatos organizacija. Paryžioje buvo 15 metais surinktas specialius susitikimas. Mes dirbame ir su kitomis tarptautinėmis organizacijomis reguliariai e, srityse, kurios susijusios su maisto apsauga ir visuomenės sveikata. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį kolegoms ponė Harans Garcia. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti. Uh, komisijos toms, kurie e, atėjo pas mus pakalbėti apie maisto apsaugą, maisto gynybą. Man atrodo, ES tai labai svarbus klausimas. Jūs mums e, pristatėte trumpai ES egzistuojančius teisės aktus, e, kurie skirti užtikrinti, kad maisto produktai, kurie teikiami vartotojams, saugiausi, būtų saugiausi pasaulyje. Iš tikrųjų, mes tuo nebejojame taip ir yra. Noriu pasakyti komisijai, kad turime griežčiausias pasaulyje normas, kurios užtikrina, kad gaminai produktai pagaminti ES yra saugus ES ir trečių šalių vartotojams, jeigu tie gaminiai eksportuojami. Tačiau aš norėčiau pakalbėti apie kitus dalykus. Kalbame apie biosaugumą, kalbame apie tai, kaip užkirsti kelią bioterorizmui e, kalbame apie tai, kad daromos, daromi žingsniai, kad mūsų produktai būtų sertifikuoti, kad žmonės žinotų, jog buvo laikomasi griežtų reikalavimų gaminant juos ir kad jie, pavyzdžiui, neužteršti tyčiniu būdu, netyčiniu būdu arba, arba tyčiniu būdu. Mes gyvename e, dabartinę pasaulyje, kuriame yra daug pavojų ir žinome, kad jie gali kilti. Aš esu pateikusi nemažai klausimų viena ir kartu su kolega Giovanni Levyje Europos komisijai ir komisija e, atsakė, kad nenori Junkerio vadovavimo komisija e, siūlyti dar daugiau teisės aktų, bet bendravau su e, asmenimis atsakingais už žemės ūkį Ispanijoje ir jie sako, kad, žmonės, kad, kad mes esame už tokius teisės aktus. Dėl ko? E, to, dėl to, kad e, labai sunku e, dabar nesant aiškiai procedūrai sertifikuoti E, produktus, dabar reikia kreiptis į privačias struktūras, nėra viešos struktūros, o kaip tik gamintojai nori, kad būtų kažkokia vieša institucija valstybinė, kuri e, tvirtintų naujus produktus ir dėl to jie visai būtų ne prieš e, naują teisės aktą. Uh, Mes taip pat dažnai e, matome, kad užtrunka ketverius ar penkerius metus tam tikros iniciatyvos, bet kuo anksčiau pradėsime renktis, tuo greičiau pasieksime rezultatų. Toliau ES e, e, žemės ūkio maisto pramoniai tam tikri vieši standartai būtų labai palankus, nes juos automatiškai pripažintų trečios šalis. Ir taip pat girdėjome, ką tik tai, kad komisija minėjo e, e, apie tai, kokie yra teisės aktai, bet noriu paminėti pakavimą, pakavimo liekanas produktų. Mes e, turime 14 tūkstančiai ir vienas. Tai yra taisyklė 14 tūkstančių vienas, kuri skirta yra gamintojams. E, šiame, šioje srityje. Ir aš e, noriu pasakyti, kad man ta sritis labai svarbi, nes aš anksčiau dirbom aplinkos apsaugos srityje prieš tapdama europarlamentare ir mes turime tą normą 14001 pakavimui taikoma pakuotėms, kodėl mes negalime maistui tam tikrų panašių normų įdėkti mes turėtume galvoti, kaip e, padėti gamintojams sutaupyti ir užtikrinti didesnį saugumą. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponia Grostet. Dėkoju. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Iš tikrųjų, maisto gynyba, maisto apsauga e, reiškia, kad mes turime apibriežti maisto e, apsaugą apsaugoti nuo piktybinių tam tikrų veiksmų biologinio, fizinio, cheminio, radiologinio užteršimo. Reikia apsaugoti vartotojus ir taip pat reikia nepamiršti įvaizdžio maisto pramonės. Mes e, prieš keletą metų e, kalbėjom apie tai, kad 21 amžiuje tyčinis užteršimas maisto produktų e, yra viena iš didžiausių grėsmių. Tai yra gali, siema su bioterorizmu. Mes žinome, kad labai trūksta antibiotikų, kad yra nemažai bakterijų, kurios yra ypatingai grėsmingos ir neturime veikimo priemonių kartais ir suvokiame, kokia yra gili ši problema. ES neturi e, bendro e, teisės akto. Mes, e, ką tik tai girdėjome, kad yra tam tikri standartai, normos, tačiau globalios vizijos reglamentavimo srityje neturime. Ir priešingai JAV, priešingai e, situacija kai kuriuose valstybėse narėse ir Prancūzijoje, pavyzdžiui, Prancūzijoje maisto gynyba yra e, siemas su Vižipirat tam tikrų planų, tai yra kovos su terorizmu planu ir e, žemės ūkio ir maisto sektorius yra laikomas galimų taikinių teroristų ir siekėme apsaugoti e, šią sritį nuo teroristinių išpolių. Ir Man atrodo, kad kol kas nepakankamai yra dirbama šioje srityje. Noriu pasigilinti e, į tai, kas yra daroma. Ir man atrodo, kad EFSA dabar, pavyzdžiui, galėtų parengti strateginį veiksmų planą šioje srityje ir norėčiau išklausyti komisijos nuomonės dėl tokio pasiūlymo. Dėkuoju, ponė Dali. Dėkoju, dėkoju pirmininkė, dėkoju komisijos atstovui, kad atvyko pas mus pakalbėti šio klausimu. Komisija e, vis sako, kad yra teisės aktai, kurie e, skirti užtikrinti maisto kokybei ir atremti grėsmėms galimams. Bet man atrodo, kad mes turime žvelgti plačiau šiandieną, turime pažiūrėti apie ką pasiklausyti, ką kalba mūsų piliečiai kasdien, tai yra saugumas. Mums reikia užtikrinti Europos lygmenių saugumą. Dažnai mes pamirštame, kad e, bioterorizmo grėsmė egzistuoja, biologinio užteršimo produktų grėsmė ir tai e, rūpi žmonėms, nes tai tiesiogiai juos paveiks. Norėčiau aptarti kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, e, pavojų, kad maistas yra siunčiamas iš vieno kažkokios įmonės laivais kažkur ir jisai yra sandėliuojamas. Mano klausimas toks, jeigu pasižiūrėsime į dabar egzistuojančius teisės aktus, e, e, Europos organizacijos, net e, daugia nacionalinės bendrovės veikdamos ES, kaip esant tiems teisės aktams gali užtikrinti, kad tiekėjai iš visos Europos uh, tikrai e, užtikrins, kad bus įgyvenimas griežto maisto, griežtos maisto apsaugos programos ir kaip jie sumažins užterštumo pavojų, tyčinio užterštumo. Aš iš to, kiek esu įsigilinusi, galiu pasakyti, kad komisija kol kas nėra pasiūliusi iniciatyvų, kaip šią problemą spręsti. Ir Man regis, kad mes galbūt turime parengti programą apie maisto, maisto saugumo srityje, maisto gynybos srityje. Aš bent jau apie tai galvoju ir įdomu, ar komisija panašiai galvoja. Na ir paskutinis kalbėtas, panas Pedičinė. Ačiū, pirmininkė. Reikia kalbėti ne vien tik tai su maisto produktų apsauga ir terorizmu, bet taip pat ir su maisto produktų klastojimu. Dažnai yra klastojamas mozzarellos sūris, vairūs kiti maisto produktai, net ir e, vieni, viena pomidorų rušis dažnai nurodoma kaip kita. Taip pat dažnai yra naudojamos cheminės medžiagos, norint, jog padidėtų e, šviežių e, krevečių svoris, tam, kad e, pirkėjas mokėtų daugiau, yra būtina kovoti su maisto produktų klastojimu, taip pat užkirsti kelią galimam maisto produktų terorizmui, kai gali būti užteršti maisto produktai. Mes turime apsaugoti piliečių sveikatą. Ir kaip jau sakiau, reikia užkirsti kelią galimoms maisto produktų terorizmo atakoms. Turime daugiau investuoti tam, kad padėtumėm mažoms bei vidutinėms įmonėms pagerinti produktų ženklinimo sistemą, nurodint produktų kilmę, o taip pat mes turėtumėm daugiau investuoti ir į žvalgybą, tam, kad užkirstumėm kelią galimoms maisto produktų terorizmo atakoms. Labai ačiū. Dabar paprašysiu komisijos sureaguoti. Ačiū už pastabas. Kaip jau sakiau, mes turime stiprias teisinės priemonės. Tai yra vienas iš Junkerio komisijos prioritetų. Norime, kad teisės aktai būtų tinkamai taikomi. Įgyvendinimas priklauso ir nuo audito sistemos. Mes turime specifinę audito sistemą, kuri leidžia viską tikrinti vietoje. Ir ES ir trečiosiuose šalyse būtent tokie yra tolesni veiksmai po diskusijų su valstybėmis narėmis ir ataskaitų. Toliau pranešimų sistema. Aš paminėjau penkias ar šešias skirtingas pranešimų sistemas. Visa tai priklauso nuo konkrečių teisės aktų. Dabar mes norime, kad tos pranešimų sistemos būtų geriau sujungtos. Pavyzdžiui, jeigu tai yra susijęs su žmonių sveikata, kad būtų informuojami ir e, gyvulių sveikatos specialistai, ir fitosanitarijos specialistai. Reikia taip pat atkreipti dėmesį į biologinius pavojus, kurie yra e, specialiai sukūriami. Toliau pasirinkimas ir pratybos. Mes siekiame, kad pratybos būtų integruotos, kad įsitrauktų ir mūsų agentūros. Įvairios agentūros atsakingos už visuomenės sveikatą, už maisto saugą, jos galėtų apsvarstyti įvairius scenarius kartu su valstybėmis narėmis ir agentūromis. Mes nuolat skatiname tokias pratybas. Toliau kalbant apie terorizmą ir saugumą, aš norėčiau priminti ES gynybos darbo atvarkę ir jos įgyvendinimą bei pirmąją ataskaitą, kuri buvo patvirtinta 2016 m. spalio 1. Vienas iš aspektų minimų ES darbo atvarkėje yra susijęs su geresniu ES teisės aktų taikymu, kai e, kalbame apie terorizmą, kibernetinius nusikaltimus. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į veiksmus, kurių įmasi valstybės narės ir komisija dabar. Tai yra na, tokie švelnieji tikslai, neteisiniai tikslai. Ar mes kalbėtume apie fabrikus ar apie maisto grandinės, tarkime, maisto tiekimo grandinę, kuri yra prastai fiziškai saugoma. Mes turime tvirtus teisės aktus, tačiau fizinė apsauga nėra aukšto lygio. Komisija šiuo atveju nori sustiprinti šio sektoriaus atsparumą ir nustato tuos neteisinius tikslus tam, kad valstybės narės būtų pasirengusios reaguoti, jei kiltų pavojus maisto tiekimo grandiniai. Mes neseniai buvome susitikę su atstovais valstybių narių ir kalbėjome apie tai, kaip būtų galima visą tai apsaugoti nuo terorizmo. Dėkoju. Dėkoju komisijai, dėkoju visiems, kurie dalyvavo diskusijose. Dabar periname prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra keitimasis nuomonėmis su Europos komisijos atstovais. Šį kartą kalbėsime apie Kanadoje įsisteigusias įmonės, iš kurių valstybės narės gali importuoti žmonėms vartoti tinkamas prekes. Kreipiuosi į komisiją Panas Van Dijk, man atrodo, kalbės. Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas visiems. Sąrašo teisinės pagrindas yra reglamentas 854. Jis yra susijęs su gyvulinės kilmės produktais skirtais žmonėms. 12 straipsnio ketvirtoje dalyje yra nurodyta procedūra, pagal kurią galima atnaujinti patvirtintų įmonių sąrašą. Importas yra leidžiamas tik iš tų įmonių, kurios yra patvirtintos ir įtrauktos į sąrašą. Visa ta informacija yra teikiama sveikatos sertifikatuose. Kai yra atliekamos inspekcijos, reikia patikrinti, kad iš ties įmonė yra įtraukta į sąrašą ir kad ją yra patvirtinusi kompetitinga valstybės narės institucija. Yra kalbama apie 30 dienų laikotarpį. E, sąrašas turi būti atnaujintas per 30 dienų ir per tas darbo dienas yra numatytos 20 darbo dienų, per kurias valstybės narės gali teikti pastabas apie siūlomas naujas institucijas įmonės, kurios turėtų būti įtrauktos į sąrašą. Kanados atveju pagal veterinarinį susitarimą tarp ES ir Kanados mes esame sutarę dėl lygiavertiškumo. Lygiavertiškumas yra e, sudarytas susitarimas dėl žuvų produktų ir mėsos, dėl gyvulinių, gyvulinės kilmės produktų. Tai vadinasi, kad yra taikomi atitinkami standartai. Lygiavertiškumo susitarimas numato, kad Kanada, eksportuodama į ES, privalo laikytis mūsų standartų. Sąrašo sudarimas yra dalis to lygiavertiškumo proceso. Tai viena iš priežasčių, o kodėl na, komisija siūlo pasitikėti Kanados numatomomis garantijomis ir numatyti supaprastintą sąrašo sudarimo procedūrą. Turime susitarimą ir su Naujaja Zelandija. Tuo tarpu, kai valstybės narės importuoja produktus į Kanadą, Kanada irgi taiko supaprastintą procedūrą. Tai leidžia ES įmonėms paprasčiau eksportuoti gaminius į Kanadą supaprastinta procedūra yra numatyta pagal esamą susitarimą. Pirmasis žingsnis buvo diskusijos tarp komisijos ir Kanados bendrame komitete. Bendrasis komitetas teikė rekomendacijas, o valstybės narės taip pat dalyvavo bendrajame komitete. Buvo pateiktas pasiūlymas supaprastinti sąrašo sudarimą ir tą pasiūlymą patvirtino pašarų e, ir maisto nulatinis komitetas. E, valstybės narės tai patvirtino ir dabar reikės priimti vidaus sprendimą, pagal kurį e, maisto saugos generalinis direktoratas galėtų įforminti šią procedūrą apsikeisdamas laiškais. Antrasis klausimas, kurį uždavė Europos parlamento narys yra susijęs su galimybę eksportuoti reikalamų netitinkantį maistą iš tų įmonių. John Ryan apie tai daugiau pakalbės, jis nurodės, kokios taisyklės galioja maisto saugos rytyje. Mes auditus atliekame ne vien tik ES, bet sveikatos generalinis direktoratas vykdo uh, patikras ir Kanadoje. Kai yra atliekamos patikros Kanadoje, būtina patikrinti, ar augimą skatinančios medžiagos atitinka ES standartus. Yra tikrinami reikalavimai, pagal kuriuos yra išduodami sertifikatai. Mes e, šiuo atveju taikome pačias griežčiausias taisyklės, kai tarkime eksportuojama jautina į ES. Kanados institucijos išduoda sertifikatus, kai yra siunčiama mėsa į ES, yra tikrinama, ar atitinkami ES reikalavimai. Kai mėsa pasiekia ES sienas, vyksta patikrinimai ir prie ES sienų. Tikrinami ne tik dokumentai, bet atliekamos ir fizinės veterinarų patikros ir tik tuo metu mėsa gali patekti į ES teritoriją. Aš tikiuosi, kad atsakiau į parlamento nario klausimą ir be abejo galėsiu atsakyti papildomus klausimus. Dėkuoju, panas Tas. Ačiū, Ik dank. Uh, <coughs> pardon. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijos atstovui už šią žanginę kalbą. Aplinkos komitete aš esu nuolatinis pranešėjas dėl nuolatinių kontaktų su maisto produktu ir veterinarijos institucija ir aš pasigilino į FAO teikiamas ataskaitas, audito ataskaitas. Buvo atlikti patikrinimai ir Kanadoje, jie atliekami nuo 2004 metų. Ir aišku, ne visų tų pasitik, patikrinimo metu buvo svarstomas dabar nagrinėjamas klausimas. Tai yra šviežios mėsos ir žuvies importas. Ko gero pati naujausia ataskaita buvo patikta 2014 metais. Ji buvo apie 14 metus, o viešai buvo paskelbta 15 metų birželį. Tai yra pati naujausia ataskaita. Ir tikrai nelabai mane nuramino tai, ką aš paskaičiau toje ataskaitoje. Ataskaita tikrai neįkvėpia pasitikėjimo tuo, kas vyksta. Uh, ataskaitoje rašoma, kad e, licenzijos dėl eksporto Kanadoje yra pasenusios, kad kai kurios produktus reikėtų išbraukti į, iš sąrašo, kad kai kada sunku užtikrinti jautienos atsakamumą ir kad yra rimtas susirūpinimas dėl arklienos eksporto. Negalima atmesti galimybės, jog tie arkliai, kurie e, skerdžiami Kanadoje per paskutinės savo šimtą gyvenimo dienų nebuvo gydomi kažkokiais tai vaistais. Dabar dėl supaprastinimo arba supaprastintos procedūros. Valstybės narės ją patvirtino, bet buvo viena valstybė narė, kuri išreiškė bejonių. Ir man kyla klausimas, ar mes tikrai galime sutikti su tokiu įgyvendinimo aktu. Ar tai tikrai atitinka reglamento 12 straipsnį, pagal kurį galima pateikti pakeitimus arba paprašyti papildomos informacijos. Mes žinome, kad FAO Atlikti patikrinimai rodo, kad tikrai ne viskas gerai. Kokia idėja yra pagrista bendro sprendimo procedūra? Tai idėja labai skirtinga. Antra, dar norėčiau pasakyti, kad prieš porą savaičių mes patvirtinome CETA susitarimą su Kanada. Šiam susitarimui pritarė Europos parlamento narių dauguma. O kas atsitiks su jautienos kvota? Ar ji padidės, ar padidės keulienos ir paukštienos kvotos, ar jos išauks 12-15 kartų, ar dėl to į Europą bus importuojama žymiai daugiau mėsos iš Kanados. Na, man tai savaime problemas kaip ir nekelia, tai atitinka ir mūsų uh, balsų dauguma patvirtintą sprendimą dėl CETA susitarimo, bet pažvelkime į realybę. Į Europą bus galima importuoti didžiulį mėsos kiekį. Tai tiesiog šokiruoja. Na, o viskam bus taikoma supaprastinta procedūra. Jie jau patvirtino daug institucijų, kurios bus atsakingos už šviežios mėsos ir šviežios žuvies bei jų produktų eksportą iš Kanados. Aš žinau, e, ką mano apie tai ponas Vandik. Jis jau kalbėjo apie patikrinimus ir apie sistemos patikimumą. Ar tikrai bus galima atskirti tų gyvūnų mėsą, kuriems gydyti buvo naudoti hormonai, nuo tų, kuriems nebuvo. Ar tai atitiks ES reglamentus, kurie draudžia naudoti hormonus gyvūnų tukinimui? Man iškilo ir dar vienas klausimas. Ar supaprastinta procedūra? ši supaprastinta sistema, kurioje dalyvaus daug institucijų, reikš, kad į ES bus atvežta be galo daug mėsos. Ar tai yra protingas sprendimas, turint omeny FAO 15 metų birželio mėnesį pateiktą ataskaitą, o taip pat ir CETA susitarimą? ar čia būtų užtikrintas subalansuotas požiūris tarp, būtų užtikrinta pusiausvara tarp ES ir Kanados. Štai kokie būtų mano klausimai komisijai. Ačiū. Panas Vandyk. Visų pirma, dėl tų patikrinimų atliktų per pastaruosius dešimt metų. Uh, Tai yra patikrinimai, kuriuos atliko FAO ir kolegos iš generalinio Santa direktorato. Jūsų minėta ataskaita ne pati naujausia 16 metų birželio mėnesį yra pasirodžiusi dar viena ataskaita, kol kas su ja susipažinti dar negalima. Ataskaitos rezultatai yra tik tais proceso pradžia. Kai bus padarytos ataskaitos išvados, tai tuomet uh, generalinis Santė direktoratas e, tikrins, ar laikomasi veiksmų plano, kol kas tikrai nemažai informacijos yra konfidenciali. Reikia sudaryti veiksmų planus tam tikriems ataskaitoje įvardintiems trūkumams šalinti ir tos veiksmų planus reikės tinkamai įgyvendinti. Yra planuojamos ir papildomos misijos į Kanadą. Kanad, į Kanadą bus nuvežti tie veiksmų planai ir darysime viską, kad jie būtų tinkamai gyvendinti. Taigi, šio prasme yra aišku, kad Kanada tam tikrus trūkumus turės ištaisyti. Audito ataskaitoje yra daug e, svarbių rezultatų, pavyzdžiui, apie epidemiologinius duomenis arba atliekamą kontrolę. Svarbu, kad kontrolė būtų atliekama taip dažnai, kaip nustatyta. Dabar dėl jautienos kvotos. Jūs minėjote ir kvotas. Klausėte, ar tai atitinka pasiektą susitarimą. Sąrašo sudarimas neturi nieko bendro su kvotomis. Yra patiktas ES reikalavimų sąrašas tam, kad Kanada galėtų eksportuoti į ES, bet tai neturi nieko bendro su e, eksportuojamų prekių kiekiu arba sutartomis kvotomis. Ačiū. Pardon. Ar dar norėtumės ką nors pasakyti? Pirminkė, jeigu dar galėčiau grįžti prie anksčiau pateiktų klausimų. Ponui Kaputo norėjau steikti žodį, ne jums. Atsiprašau, sako ponas Tas. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pasidalinti bendresnio pobūdžio pastabą su komisija. Dėl kokybės standartų taikymų maisto produktams vertinimo. Čia ES institucijos negali apsiriboti vien tik tais formalią kontrolę. Reikia atlikti išsamų vertinimą. Reikėtų laikytis ir mikrobiologinių reikalavimų taip pat tirti ir naudojamas žaliavas, gamybos metodus, tam, kad būtų galima užtikrinti atitinkamus standartus. Ne, ne visi standartai ES ir Kanadoje sutampa. Ir ypač tai tampa svarbu, kalbant apie jautrius produktus, tokius kaip mėsa. Ar gyvūnai gavo hormonų? E, na, Europos Sąjungoje tai būtų nelegalu ir pavojinga. Yra ir įvairių e, hygienos reikalavimų protokolų. Europos Sąjungos standartai dažnai yra griežtesni. Dabar dėl CETO susitarimo kyla rizika, kad Kanados įmonės gaus galimybę į Europos Sąjungą e, atvežti tokių produktų, kurie netitinka mūsų standartų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų, kurių visiškai nenori ES piliečiai. Man atrodo, tikrai labai negerai, jeigu komisija sumažintų e, importuojamų produktų kontrolę bet e, aišku, ir valstybėms narėms tenka užduoti saugoti savo piliečių sveikatą. Man atrodo, viskas tampa dar blogiau dėl to, kad siekiama naudoti supaprastintą procedūrą. Šią procedūrą tikrai pasinaudos tos įmonės, kurios naudoja hormonus, GMO. Kas tuomet atsitiks e, su tų produktų kokybė, kurie patenka ant mūsų stalo ir kuriuos mes valgome? Thank you, Chair. There... Pane Maginės, ačiū pirmininkė. Ponas Tas e, konkrečiai kalbėjo apie arklieną ir, man atrodo, komisijos visuos neatsakė tą pastebėjimą, nesureagavo tą pastebėjimą. Manau, reikia kalbėti ir apie platesnę problemą, kaip mes kontroliuojam arklieną ES ir kaip ji yra įdėgiama, kaip leidžiama e, naudoti maisto tiekimo grandinėje ir kaip yra Kanadoje. Gal galėtų komisija grįžti prie to ir jeigu dabar neturite informacijos, galbūt galėtumėte vėliau e, mums pateikti informaciją, nes valstybės narės kelia nuolat su e, šį klausimą ir taip pat yra, mm, yra problemų dėl ekvivalentiškumo. Pone Stas, bet jau vieną kartą jums buvau suteikusi žodžius, nesate pranešėjas. Labai trumpai, nes mes vėluojame. atsiprašau, jūs žiūrėjote į mane tarsi, nors e, turbūt e, iš tikrųjų į poną Kaputą. Aš norėčiau dar sureaguoti tai, ką sakė ponas Vandeik. Jūs e, minėjote, kad FAO, tai yra F direktoratas, pateikė 15 metais ataskaitą ir kad uh, yra žiūrima, kas juose parašyta, bet aš norėčiau paklausti štai ko, ar mes, mūsų komitetas gali būti ataskaita apie tai, kas buvo padaryta vėliau, ne, ne, ne apie patį turinį pirminės ataskaitas norėtume sužinoti. 15 metų birželio FAO ataskaita e, mini vieną ataskaitą, kuri bu, nebuvo paskelbta, kada ji, komisija mano mums bus galima pamatyti šią ataskaitą. Kvotos setoje ir juos didinimas nėra, e, neturi, neturi nieko bendro su patikros klausimais. Jūs e, kūrėte supaprastinimo procedūrą tam, kad būtų pripažinta daugiau struktūrų, bet tuo pačiu metu susidaro uh, įspūdis, kad jūs 12-14 e, kartų dinate pajėgumus eksportuoti e, mėsiai, kad būtų galima užpildyti kvotą, bet e, tuo, tuo pačiu būdu atsiras labai daug darbo. Taigi aš dėl to jums ir pateikiau šį svarbų klausimą. Tai nebuvo trumpas klausimas, sako pirmininkė. Pone Vandaik. Dėkuoju, germa pirmininkė. Trumpai dėl kokybės. Norėjau dar kartą pakartoti, komisija jau tą keletą kartų minėjo, kai kalbame apie bet kokį sustarimą, tai nereiškia, kad mes siekdami sustarimo švelninsime savo standartus. Mes turime užsitikrinti ekvivalentiškumą su Kanada, bet e, šviežia neapdota mėsa nėra įrašyta, ji nėra įtraukta. Uh, E, ta mėsa nebus eksportuojama Europos Sąjunga, tai nebus leidžiama ir mes nekeisime dabartinės taisyklės. Noriu aiškiai pasakyti, kad mes nemenkiname, nešvelname savo standartų. Mes turime standartus, Kanada turi taisyklės ir hormonai e, maisto gamybai yra klausimas, kuris e, mums, kuriuo, kuris mums neprimtinas, mes jo neįtraukėme. E, dėl ataskaitos atsakymas e, mums pateiktas yra, kad balsavo, buvo balsuojama dėl naujo sprendimo, tam, kad būtų galima sustiprinti kontrolę, tam, kad būtų užtikrinta, jog arkliai, e, kurių mėsa bus siunčiama Europą, į Europos Sąjungą bus oficialiai sekami stebimi pusę metų. Uh, Kolegos iš direktorato apsilankė Kanadoje, šį, sprendimą, šį klausimą minėjo ir komisija yra prieimusi specialų sprendimą dėl uh, arklienos importo iš Kanados, dėl veiksmų plano. F direktorato uh, kolegos dirba, veiksmų planai, atsakymai kompetentingų institucijų yra talpinami ES specialiame puslapyje ir galima susipažinti su informacija. Labai ačiū už diskusijas. Dabar paskutinis darbo tvarkės klausimas. Noriu priminti, kad tai yra pasikeitimas nuomonėmis E, kurį šiandieną įtraukėme į darbo tvarkę, nes šiandieną minime pasaulinę retųjų knygų dieną. Man mums labai svarbu prisiminti europiečius, kurie kenčia nuo retų lygų. Tokių lygų poveikis yra didžiulis, taip pat kenčia šeimos sergančiųjų. Uh, Dažnai lygos yra netgi nediagnozuojamos, nes trūksta medicininės informacijos ar patirties. Yra fragmentuotos žinios apie retas lygas ir dėl to labai svarbu dirbti tarptautiniu mastu. Šiandieną Minėdami šią dieną norime geriau informuoti visuomenę, sprendimų prieimėjus apie retas lygas, apie tai, kaip jos veikia sergančių sveikatą, vykdoma kampanija, kuri pirmiausia skirta visuomeniai, e, taip pat skirta informuoti politikos sprendimų prieimėjams, e, darbuotojams atsakingiems, e, mokslo srities atstovams tam, kad atsirastų daugiau noro išspręsti sudėtingas problemas. Dabar pirmiausiai kreipsiuosi į, į komisiją ir dėkoju direktoriui Rainai, kad jisai uh, uh, atvyko ir kad jis informuos mus apie naujasias iniciatyvas šiuo klausimu. Ačiū, kad man vėl suteikėte žodį. Keletą žodžių patarsiu apie retųjų lygų politiką ES e, šią e, svarbę dieną, kai minime, prisimename retasias lygas. E, sveikatos medicinos produktų taryba veikia, kuri atsakinga už vaistus retoms lygoms ir komisija taip pat parengė komunikatą, paskelbė dėl retųjų lygų siūlomas holistiškas visapimantis požiūris, atsižvelgiant į viešosios sveikatos, aspekt, sveikatos aspektus. Taip pat 2009 metais e, yra priimtas teisės aktas dėl ES veiksmų retųjų lygų sityje ir rekomendacijos pateikiamas valstybėms narėms. E, siūloma įkurti komisijos ekspertų grupę retųjų lygų klausimų, tai yra politikos, teisėkuros. Tai sistemos elementą ES lygmenių. Mes ir toliau plėtosime, įgyvendinsime atitinkamas priemonės. Dėl suinteresuotų subjektų vaidmens, tai labai svarbu. Mes e, turime Europos retų lygų organizaciją, tai yra NVO, kuri jungia nacionalinės organizacijas ir Europos retų e, lygų federaciją. E, keletas apie 600 organizacijų e, yra ir apie 4000 lygų yra pa, įregistruota iš 15 valstybių narių e, informacija yra atėjus. Europos vaistų agentūros, pavyzdžiui, komitetai, pavyzdžiui, dėl e, vaistų vaikams, vaistų retosioms lygoms veikia, taip pat yra darbo grupė. E, speciali ir norėčiau aš padėkoti kolegoms už tai, kad jie e, siekia užtikrinti kad tas klausimas būtų labiau aktualizuotas, e, siekiant e, užtikrinti paramą kenčiantiems nuo retųjų lygų. Taip pat svarbus dalykas yra stebėsena. ES jau visai metų investuoja į registrus, registravimą retųjų lygų. Uh, Mes stebėsenos tinklų, tinklų dalį perdavėm bendram mokslinio tyrimų tinklui, pavyzdžiui, kad būtų galima būtų e, stebėti cerebrinio paralyžiaus e, atvejus ir įgimtas įvairias anomalijas ir Europos referencijos tinklai veikia, juos dar paminėsiu vėliau. E, turime bendrus veiksmų planus, 15 metais rugsėjų buvo pradėta gyventi specialiai programa ir tie planai pradėti taikyti ir mes tokiu būdu siekėme gyventi tarybos rekomendacijas. Pirmiausia, norime e, parengti ES informa... duomenų bazę retų lygų klausimų ir e, Siekėme sutelkti valstybių narių institucijas, nes svarbu su valstybėmis narėmis dirbti. Siekėme užtikrinti lengvai prieinamą kokybišką informaciją apie retas ligas tiek profesionalams, sveikatos apsaugos ryties, tiek pacientams. Dėl mokslinio tyrimų mes turime e, bendrą programavimą ir fondą e, skirtą e, moksliniams tyrimams E, visuomenės sveikatos bendruomenės rytyje ir tai daroma pagal horizontą 2020. Bendro finansavimo, kai 75 procentai dalis yra iš ES, kita penkių, me, penkerių metų laikotarpiui. Mokslinio tyrimų programa įgyvendinama tam, kad būtų galima užtikrinti geresnį informaciją ir sutelkti išteklius retųjų lygų srityje. E, galimybė gydytis. Man atrodo, tai yra labai aktualu visiems pacientams, ligonėms ir jų šeimoms. Komisijoje vyksta diskusija apie tai, kaip užsitikrinti prieigą prie gydimo įvairių galimybių sergant retomis lygomis. Ir norėčiau paminėti tarybos išvadas dėl e, pusiausvėros sustiprinimo farmacijos srityje. Pernai birželį taryba patvirtino e, išvadas. Komisija pateikė e, tarybai metodiką ir planą e, siekiant įvertinti farmacijos pramonės iniciatyvas dėl prieinamumo vaistų. Mes taip pat norime paminėti Europos parlamento darbą šioje srityje ir laukiame rekomendacijų bei pasiūlymų, kurie bus patvirtinti. Komisija savo ruoštą e, pripažįsta, kad retų lygų vaistai yra labai brangus ir e, raginama ES mastu sutelkti visus subjektus, e, svarstyti šios klausimus ekspertų grupėje, kaip yra speciali e, ekspertų grupė, kuri siekia užtikrinti, kad e, ligoniai gautų laiku vaistus. Teisės aktai dėl priegos prie retų lygų vaistų yra sėkminga. 29 vaistai yra įtraukti, 129 produktai taip pat yra nemažai produktų dabar plėtojama ir tai yra geras signalas ligonėms, kurie laukia gydimo. Komisija šiuo metu siekia supaprastinti reglamentavo sistemą ir e, siekia pateikti gairias tam, kad būtų galima užtikrinti novatorišką, geriausiai manoma Ir, ir um, taip pat 13 metais įgyvendamas uh, buvo bandomasis projektas tam, kad būtų galima užtikrinti tvarius sprendimus 20-30 metams ir taip pat žiūrime į galimybės ir iššūkius reikia tą daryti uh, E, darniai ir komisija 17 metais pateiks atinkamų pasiūlymų. Dar norėčiau galiausiai paminėti, kad e, veikia Europos referencinis tinklas, jis įsteigtas pagal e, tarptautinį tarp valstybinės sveikatos apsaugos direktyvos nuostatas. Kitą savaitę Vilniuje vyks susitikimas specialus, kuris sutelks ligonių, sveikatos apsaugos specialistų atstovus e, dirbančius vietųjų lygų srityje. E, ir tikrai tai bus naudingas forumas, nes specialistai galės pasikalbėti apie aktualiausius dalykus, sprendžiant retųjų lygų klausimus. Uh, Dėkoju. Kas dar norėtų pasisakyti? kai kuriuos jau užregistravau, kurie prašė žodžio, ar dar yra norinčių pasisakyti. Jeigu ne, tai uždarau sąrašą panas Lyze. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Europos komisijai už suteiktą informaciją. Manau, kad akivaizdu, jog kova su retosiomis lygomis ir parama retosiomis lygomis sergantiems pacientams yra europinė užduotis kai kuriuose valstybėse narėse reikia daugiau paskatų vykdyti ir mokslinius tyrimus, taip pat išradinėti naujus vaistus. Ir kalbant apie gydimą, tai tikrai ne visos valstybės narės turi reikalingo eksperto. Aš pats uh, dirbu Mobus Kuše asociacijoje, tai yra labai reta lyga susijusių su medžiagų apykaita ir čia yra būtinas tarptautinis bendradarbiavimas kovojant su tokia lyga. Fransas Grostet per pastaruosius metus yra pateikusi keletą iniciatyvų, labai svarbu jas įgyvendinti. Tos iniciatyvos yra susijusios su retaisiais vaistais, taip pat ir tarp valstybinės veikatos priežiūra. Čia ypač svarbu prisiminti tos pacientus, kurie serga retosiomis lygomis. Taip pat vis dar kyla problemų dėl iniciatyvų įgyvendinimo. Aš norėčiau paraginti komisiją atidžiai stebėti šių iniciatyvų įgyvendinimą. Džiaugiuosi, kad kitą savaitę vyks referencinio tinklo susitikimas. Tas tinklas bus oficialiai pristatytas visuomeniai, bet mano domenimis e, kitose sritise viskas vyksta labai langiai e, labai vangiai, atsiprašau. Jeigu reta lyga sergantis pacientas nori vykti gydytis į užsienį, nes jo šalyje nuo tos lygos negydoma, tai tikrai miškyla daug administracinių kliučių. Uh, Aš norėčiau paraginti komisiją spręsti šią problemą tam, kad e, valstybės narės įgyvendintų jau esančią direktyvą tokių pacientų labai. Madam Grostet. Pane Grostet, dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad Man buvo garbė savo laiku būti pranešėję šios temos. Prieš 17 metų buvo patvirtintas reglamentas, kuris buvo labai gerai sutiktas. Visi ir gydytojai, ir laboratorijų darbuotojai labai palankiai tai žiūrėjo ir šiandien yra tai kritikuojama, reikia spręsti tas problemas. Komisija priminė mums, kad 129 vaistai buvo išrasti dėl to reglamento, jie yra skirti retoms lygoms. Aišku, reikia dar daug ką nuveikti, yra daug retų lygų, kurių neįmanoma išgydyti. Būtina, kad visa tai būtų įmanoma ES. Aš noriu paminėti nevyriausybinio organizacijų išskirtinį darbą ir Eurordis veiksmus. E, e, būtent ji jungia įvairias asociacijas, kurios kovoja su retomis lygomis. Aš manau, kad jų darbas yra įspūdingas. Dabar pirmininkaujanti Malta nusprendė padaryti retasias lygas vienu iš savo prioritetų. Visa tai yra puiku ir aš tai sveikinu. Mums reikia naujo postumio e, kovojant su retomis lygomis reikia atsižvelgti į mokslo ir teisės aktų pažangą. Mes dabar turime atitinkamus tinklus, 24, jie jungia informacinės technologijos, būtina judėti link naujo gydymo ir pereiti prie naujo etapo. Aš manau, kad tik stiprus bendratarpiavimas tarp valstybių narių gali leisti suartinti mokslinius tyrimus ir gydimą. Reikia ieškoti atitinkamų standartų ir reikia sudaryti pacientų registrą. Aš tikiuosi, kad pirmininkaujantį Maltą paskatins komisiją ir toliau imtis stiprių veiksmų šioje srityje. Labai svarbu yra užtikrinti vaistų patekimą į rinką, tai yra susijęs su Europos vaisto agentūros veiksmais ir e, labai svarbu, kad valstybės narės imtųsi veiksmų. Nacionalinės institucijos yra atsakingos už produktų saugumą, e, prieinamumą ir Labai svarbu, kad procedūra nebūtų pernelyg sudėtinga, kad nebūtų dubliuojamos analizės ir kad nevėluotų pateikimas rinkai, kadangi tų vaistų itin reikia pacientams. Aš visai neseniai buvau informuota apie šeimą, kuri privalėjo išvykti į JAV. Tai yra Europos šeima, kuri privalėjo išvykti į JAV kartu su vaikais, su dviem vaikais E, mažamečiais, e, kadangi e, vienas šeimos narys susirgo retą lygą ir dėja ES ta lyga nebuvo gydoma, negalėjo būti gydoma ir ta šeima turėjo išvykti į JAV. Ar jūs įsivaizduojate, ką tai reiškia šeimai? Mama šios šeimos turėjo mesti darbą, ir na, turėjo vykti kartu su sergančių vaikų į JAV. Ar įsivaizduojate, ką tai reiškia šeimai? Aš manau, kad ES privalo būti solidari šioje srityje. Mes turime nacionalinius ekspertus, kurie atstovauja savo šalis agentūroje ir labai svarbu, kad jie priimtų reikiamus sprendimus, kadangi jeigu jų nebus, tai mažins Europos vaisto agentūros patikimumą ir apskritai Europos farmakologijos patikimumą. Visa tai pakenktų visuomenės sveikatai, dėl to labai vėluotų gydimas ir būtų pakengta pacientams. Taigi, aš noriu užduoti klausimą. Kaipgi komisija ketina veikti su pirmininkančios Maltos pagalba? Reikia Be abejo, kad valstybės narės daugiau bendradarbiautų ir padėtų pacientams. Reikia, kad būtų išties daroma pažanga šioje srityje, nes dabar kenčia ir tie retomis lygomis sergantis pacientai. Tai yra retos lygos, tad jų būklės būna tikrai kritiškos. Jiems labai reikalingas gydimas, nes dabar tiesiog visi nukenčia ir tai yra nepriimtina 21 amžiuje Europos Sąjungoje. Dėkoju. Labai ačiū, panė Dali. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Rajanui iš tai, kad atvyko aptarti šio labai svarbaus klausimo. Aš remsiuosi tuo, ką sakė kolega Peter Lyza ir Fransuas Grostet. Tarp valstybinio bendratarpiavimo stiprinimas, kaip buvo paminėta, yra vienas iš pirmininkaujančios Maltos prioritetų. Reikia skirti dėmesį bendratarpiavimui ir stiprinti žinių centrus, ypač kai kalbame apie retas ligas. Aš noriu pabrėžti tai, ką sakė ponas Lyze. Aš esu maltietė, tai yra maža valstybė narė ir mes susidurime su didžiulėmis problemomis, kai reikia pažangios medicinos. Be abejo, tai priklauso ir nuo mūsų mažo dydžio, bet nemažiau priklauso ir nuo nepatrauklios rinkos masto ekonomikai. Tai mums kelia didžiulių problemų. Labai daug problemų kyla tiems šeimos nariams, kurių artimieji serga retomis lygomis. Mes manome, kad ES privalo daryti viską, ką gali, kad sutelktų e, tuos e, menkus išteklius, kurie dabar yra išsimėtę po visą ES. Aš tikiu, kad tai padėtų ir pacientams, e, ir sveikatos profesionalams keistis informaciją tarp valstybinių lygmenių. Reikia tokių iniciatyvų, kurios suvienytų valstybės narės. Aš norėčiau, kad komisija pakalbėtų apie konkrečias priemonės, kurios e, gali įtraukti ir mažas valstybės narės, kad ir jos gautų naudos iš žinių sutelkimo. Noriu, kad būtų skiriamas dėmesys mažoms valstybėms narėms, kaip mes galime prisidėti prie bendradarbiavimo, stiprinimo ir koordinavimo. Buvo paminėti tyrimai 2000, nuo 2000 2007-ųjų buvo investuota daugiau nei 120 milijonų eurų į retų lygų tyrimus, bet tikrai reikia daugiau finansavimo, reikia pagalvoti, kaip investuoti į retų lygų tyrimus ir kaip gauti konkrečių rezultatų. Labai svarbu, kad pagelbėtume ir pacientams, kad jie gautų visapusę naudą jeigu nėra gydimo jų šalyje, bet jis yra prieinamas kitoje valstybėje narėje. Dėkoju. Ačiū, ponė Maginės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu viena iš narių, kurios prašė įtraukti šią temą į darbo atvarkę, tad noriu padėkoti koordinatoriams ir jums, pirmininkė, bei komisijai už pradinės pastabas. Reikia, kad retomis lygomis sergantis žmonės žinotų, kad šis komitetas dirba jų vardan. Aš neseniai dalyvavau susitikime, kuris mane labai sujaudino. Jo pavadinimas buvo Neapleiskite pacientų sergančių retomis lygomis. Ten buvo kalbama apie imuniteto lygas įvairias. Brexit taip pat paveiks visuomenės sveikatą. Aš manau, kad tarp valstybinis bendradarbiavimas tarp ES valstybių narių išgelbėjo daugybę gyvybių, buvo e, kuriami nauji gydimo būdai, e, pacientai galėjo keliauti ten, kur tas gydimas yra prieinamas. Tad dabar kyla didžiulis nerimas, jog po Junktinės karalystės pasitraukimo e, bus sutrikdyta tokia praktika. Tas posėdis, sustikimas, kurį minėjau, vyko vasario mėnesį ir ten buvo aiškiai nurodyta, kad Jungtinė karalystė turi daug patirties yra tų lygų gydimo srityje. Tokį gydimą stiprino ir ES. Aš manau, kad šiame komitete mes turime nepamiršti, kad e, Jungtinės karalystės išeimas yra ne vien tik tai globalus nes jos pasitraukimas paciento akimis gali būti labai neigiamas ir padaryti labai daug žalos. Man kelia didžiulį nerimą tai, kaip Junktinės karalystės pasitraukimas gali paveikti ES piliečių sergančių retomis lygomis sveikatą. Mes aišku norime, kad pažanga būtų daroma ir toliau ir ponia Grostet apie tai kalbėjo. Kitų metų pabaigoje bus pateikta nauja ataskaita. Pradžioje kitų metų bus pateikta nauja ataskaita ir aš manau, labai svarbu yra kalbėti apie tuos vaistus, kurie yra būtini retų lygų gydimui. O pacientų grupėms tai bus įtin aktualu. Dabar sudėtingas klausimas susijęs su vaistų prieinamumu ir aukštomis kainomis ir komisija tai paminėjo. Aš noriu pasiteirauti, kaip galima būtų užtikrinti vienodą vaistų prieinamumą tiems pacientams, kadangi gydimas yra būtinas, bet dažnai labai brangus. Mes šiame komitete ir privalome spręsti tuos klausimus. Dėkoju. Ačiū, panas Kaputo. Sì, grazie. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už tai, kad šį klausimą įtraukėte šios dienos posėdžio darbo tvarkę. Šiandien minime pasaulinę retų lygų dieną. Tai yra tikrai puikia proga informacijai apie šias lygas skleisti. Dabar apie jas viešai pernelik mažai diskutuojama ir atliekama pernelik mažai tyrimų. Mes turime užtikrinti visų piliečių teisės į sveikatos apsaugą. Bet tikrai mūsų laukia dar nemažai iššūkių. Padėtis dėl retųjų lygų Europoje labai sudėtinga, kai kuriais atvejais tikrai dramatiška. tos retosios lygos nevienodai paplitusios ES. Pastaraisiais metais jau buvo imamas veiksmų siekiant palengvinti šeimų, kurių nariai kenčia nuo retų patologijų kančią. Na ir dėl inovacijų į rinką pateko uh, daugiau retųjų vaistų. Ir tais retaisiais vaistais pasinaudoj, galėjo pasinaudoti ligoniai, kurie likščiau nebuvo gydomi. Bet būtina ir tarpusavį koordinuoti nacionalinę politiką, taip pat reikėtų ir paramos tam tikriems Europos regionams. Čia turiuomenį ir Pietų Italiją, ir kai kuriuos kitus Europos regionus reikėtų e, didesnės paramos kenčiantiems. Šeimoms tenka tikrai labai daug paukoti ir dėl to piliečiai nebepasitikė ES. Jie e, vyksta ieškoti pagalbos į tolimą šalis. Manau, kad reikėtų iš naujo uh, permastyti, kas patektų į asmenų, kuriems reikia pagalbos kategorijas. Taip pat turėtumėm pagalvoti ir apie kasdieninius pacientų ir jų šeimų poreikius. Retų lygų diena turi prasme. Ji mums primena, kad teisė į sveikatą ir socialinę apsaugą turėtų būti vienoda visiems ES piliečiams. Ačiū dar galiausiai ponas Pedičinė. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė kolega Kaputo. Uh, Mums irgi atrodo, kad tokios iniciatyvos, kaip kad pasaulinė retų lygų diena, yra labai svarbi, nes ji mums leidžia informuoti piliečius apie tam tikras labai rimtas socioekonominės, socio, socialinės problemas. Yra nedaug pacientų, kurie serga e, retosiomis lygomis ir dėl to tai dažnai nėra e, sveikatos apsaugos sistemų prioritetai. Žmonės negauna jiems reikalingų vaistų. Ir aišku, kad retieji vaistai yra tam, jie nišiniai, jie turi labai mažą rinką ir farmacijos įmonėms jie tiesiog nepelningi. Bet tos retosios lygos dažnai yra labai sunkios, chroniškos, uh, mirtinos. Dažnai tokiamis lygomis e, pradedame sirgti vaikystėje, vėliau ligonis tampa neįgaliu. Jis pats savimi palaipsniui nebegali pasirūpinti, tai turi rimtų socioekonominių pasiekmių. Kenčia ir šeima, taip pat ir psichologinė prasme, trūksta gydimo, trūksta ir praktinės pagalbos kasdieninėme gyvenime. Uh, Na, o mūsų užduotis turėtų būti užtikrinti, kad retosios lygos nebūtų negydomos lygos. Mūsų tikslas užtikrinti, kad niekas neliktų pamirštas. Reikėtų skatinti mokslinius tyrimus tam, kad būtų galima rasti tinkamą gydimą. Ir čia būtinas viešojo sektoriaus įsikišimas. Jau nekart esame kalbėję apie viešąją, viešojo sektoriaus europinę farmacijos įmonę, kuri galėtų būti finansuojama ir iš ES fondų. Tokiu būdu galėtumėm paskatinti mokslinius tyrimus. Nes farmacijos sektorija paprastai bandymai yra atliekami tik tada, kai farmacijos įmonės yra tikros, jog e, gaus pelno. Ačiū. Labai ačiū. Dabar kreipiuosi į mūsų svečią, prašom atsakyti. Pone Rainai. Dėkoju, trumpai sureaguosiu į pastabas geresnis ryšys tarp mokslinio tyrimų programų viesuomės sveikatos ir e, rūpybos. Retų lygų, lygų komitetas apie tai kalbėjo ir parengtos gairės. E, dėl retųjų, retomis lygomis sergančių žmonių ir socialinės apsaugos bei sveikatos apsaugos sistemų. Labai svarbu mums dirbti toliau su valstybės narėmis šioje srityje, kad būtų pas, įsigilinta, pamatyta, kokie užtikrinti ryšiai tarptų sistemų elementų, galvojant apie tokius pacientus. Ponas Pedičinis kalbėjo apie prioritetų nustatymą mokslinių tyrimų kontekste. Aš kaip sakiau, 19 metais prasidės bendra programa, iniciatyva bendra bus įgyvendinta, mokslinio tyrimų programa bus vykdoma ir gilinamas į mokslinius tyrimus retųjų lygų srityje. Dėl e, retoms lygoms skirtų vaistų, ponia Grostet e, apie tai kalbėjo, pavyzdžiui, kai žmonės turi išvykti iš ES, kad gautų gydimą. Noriu paminėti, kad e, veikia sveikatas technologijų vertinimo tinklai, jie turėtų mums padėti užsitikrinti vieningesnį požiūrį e, taip pat e, būtų galima lengviau įvertinti naujas technologijas atsirandančias Europos rinkoje, neseniai iššūkiai susijęs su mm, retomis retų lygų vaistais yra e, aptarimi. Mes e, vaisto agentūroje dirbame šioje srityje bandydami užtikrinti pažamą. E, prieiga prie vaistų. Žinau, kad Europos parlamentas rengia pranešimą, svarstys jį apie prieigą, tai yra prieiga prie vaistų, jų kaina, tai labai svarbus dalykas ir mes toliau Suomija ir valstybių narių komitetu e, diskutuojame apie tai, kaip būtų galima užtikrinti savalaikę prieigą prie tokių vaistų. E, kovo pabaigoje Malta pirmininkaujantį renks seminarą. Šio klausimu ir ministrai turės galimybę atidžiau pasižiūrėti į gyvendinimą priemonių ir iššūkius retųjų lygų gydimo srityje. Bus kalbama ir prieiga prie gydimo bei vaistų. Pone Dali kalbėjo apie mažesnės valstybės narės ir problemas joms kylančias. Europos referenciniai tinklai, tai yra labai geras dalykas, 24 pradės veikti kitą savaitę. Manau, kad jie e, ypač e, bus naudingi mažoms ir vidutinėms šalims, valstybėms narėms. Pone Maginės minėjo Britanijos pastraukimą iš ES. Komisija šiuo metu nenorėtų komentuoti nieko, kadangi informacijos oficialios apie pastraukimą nesame gavę. Pareiškimo pastraukimo. Dėkuoju kolegos. Baigsime diskusijas tuo. Šios dienos baigėme svarstyti darbo tvarkės visus klausimus ir kitą kartą susitiksime kovo 9 dieną. Dabar noriu pakviesti jūs nusifotografuoti. Tačiau fotografavimo sesijai aš jau nevadovausiu, turbūt reikia išėti iš salės ribų mums. Fotografas prašo, kad mes išeitume iš salės, kad e, jis galėtų gražesnė aplinkoje mus nufotografuoti.